Started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience and we're... Ačiū kolegos už kantrybę. Pradėsime šį svarbą klausimą. Džiaugiuosi, džiaugiuosi, kad moterų reikalų ir pilieš teisų ir laisvių komitetas, na, nesidarykite aplinkui, tikrai dalyvių skaičius padidės laikui bėgant ir daug kas mus e, stebi ir klauso internetu. E, taigi, tai yra labai svarbus e, klausimai ir mūsų komitetai glaudžiai bendradarbiavo ne tik rengdami klausimus šiomis temomis, tačiau ir kitais svarbiais klausimais. Bendradarbiaujame, džiaugiuosi, kad e, tas e, procesas bendrabiavimo tęsiasi. Ponas Pimento Lopes e, pavaduoja Vilija Blinkevičiūtė, moterų reikalų komiteto pirmininkė. E, šiame klausime ir norėčiau pristatyti mūsų ekspertus. E, pristatysiu mūsų svarstysiamas temas. Svarbiausias klausimas yra prekyba moteriamis ir e, vaikais e, migracijos kontekste. Mes e, esame parengę nuomonę šią svarbę temą. Šiuo šiandien norime padiskutuoti ir apie tam tikrus tikslingesnius parlamento veiksmus sprendžiant šią problemą. Nekartą svarstėme priekybos žmonėmis klausimą abiejose komitetuose ir šiandien kalbėsime daugiausiai e, apie aspektus susijusius su, su migracija. Žmonių, prekybos žmonėmis kontekste puikiai žinome, kai, e, kaip atsiranda tos e, pilkosios zonos, kuomet migrantai e, keliauja į Europos Sąjungą ir teisėtais būdais patekti migrantams Europos Sąjungą yra pakankamai sudėtinga, tokių beveik neegzistuoja ir jeigu jie ir egzistuoja, tai tik tai atskirų valstybių narių kontekste, o ne visos Europos Sąjungos kontekste. Ir Todėl migruojantis asmenys e, patenka į tokias e, aplinkybės, kuomet kyla grėsmė <clears throat> jų e, laisvė ir saugumui. Mes lankėmės neseniai Libijoje, Nigerijoje, Agadėse. Stengiamės ieškoti atsakymų į mums kilančius klausimus. Aš pats mačiau moteris, e, kurios yra laikomas Libijoje pabėgėlių stovykloje, tarptautinės migrantų organizacijos e, e, prižiūrimosios stovyklose Agadėse lankiausi, iš tiesų moteris gyvena baisiamis sąlygomis, daugumas iš jų patiria prievartą. Ir todėl labai svarbu mums sureaguoti į šią situaciją tiek humanitarnės teisės požiūrį, tiek ir priimant strateginius sprendimus, kad situacija pasikeistų. Šios nors tikslas yra dviejopas, įvertinsime moterių ir vaikų situaciją ir būtent dėl to šiame klausime dalyvauja du komitetai. Dabar trumpai suteiksiu žodį bendra pirmininkui, moterų komiteto viso pirmininkui, ponui Pimenta Lopės. Trumpai įžangai ir Paprašysiu jo pristatyti taip pat mūsų pranešėjus. Ačiū. Džiaugiuosi šiandien e, e, galėdamas dalyvauti šiame bendrame mūsų dviejų komitetų renginėje. E, rengdamas šią įžanginę trumpą kalbą turėjau galimybės e, e, pasiskaityti kai kurios moterų reikalų komiteto parengtus dokumentus migracijos ir šiandien svarstysimos temos, prekybos žmonėmis, temos, prekybos moterimis ir vaikais, temos kontekste Moterų reikalų komiteto dokumentuose atkreipiamas dėmesys į ypatingas e, moterų ir vaikų situacijos ir aplinkybės, į kurias, pavyzdžiui, patenka nešios moteris e, e, arba į moterų mergaičių lytinių organų žalojimą, į specialius ypatingus poreikius moterų mergaičių, kurios tampa E, fizinės ar psichologinės prievartos aukomis, e, smurto aukomis. Taip pat e, būtina atkreipti dėmesį į sveikatos apsaugos priežiūros infrastruktūros pritaikymo būtinybę prie atskirų tam tikrų kultūrinių ypatybių. ypatybių. Taigi skaitant šios dokumentus man tapo akivaizdu, kad e, ši tema kartojasi daugelį parlamento svarstamų ir tvirtinamų dokumentų. Šiame kontekste reikia kalbėti apie migracijos politiką, ieškoti politinių sprendimų, siekia ne tik kovoti betarpiškai su priekybos žmonėmis, tačiau taip pat ir e, siekiant e, pažaboti prekybą žmonėmis. Europos parlamentas šią temą yra patvirtinęs kelias rezoliucijas. Pone Morais, pons Morais kalbėjo apie būtinybę ieškoti saugesnių ir e, teisėtų e, migracijos būdų ir kelių, siekiant kovoti veiksmingiau su prekyba žmonėmis. Šis klausimas yra glaudžiai susijęs taip pat ir su ES užsienio politika prekyba žmonėmis, ypač moterų ir mergaičių specifinė padėtis prekybos žmonėmis kontekste <clears throat> yra susijusi su tam tikromis priežastimis, nes egzistuoja labai aiškus priežastis e, tos specifinės prekybos žmonėmis formos, kurią galima pavadinti naujų laikų vergovę, e, išnaudojimu e, šių asmenų migrantų žemės ūkyje, statybų sektoriuje, lytinį išnaudojimą. nešvarius sandėrius. Remiantis statistiniais duomenimis galima teikti, kad e, didžioji dalis vaikų e, prekybos žmonėmis aukų tampa ir lytinio išnaudojimo aukomis. Taigi pakvietėme šiandien dalyvauti E, abiejose mūsų diskusijų dalise garbingus ekspertus. Jie kalbės apie dabartinę situaciją, pasiūlys tiesioginius, netiesioginius problemos sprendimo būdus. E, ieškosime taip pat ir sprendimų e, kitose su nelegalia prekyba žmonėmis susijusiose srityse. Tai yra uh, pavyzdžiui, e, smurtas prieš moteris, lytinis išnaudojimas, kova su prostitucija, dar norėčiau papildomai pasiūlyti įtraukti šį aspektą. Galbūt galėtume dabar pristatyti mūsų pranešėjus. 11 val. aš turėsiu e, išvykti e, dėl to, kad turėsiu dalyvauti posėdėje dėl e, Dublino reglamento ir prieglašų suteikimo klausimų, nes atitinkamas sustikimas numatytas šį savaitgalį, taigi tai tikrai nebus kažkoks nepagarbos ženklas iš mano pusės, bet posėdis yra labai svarbus. Noriu padėkoti mūsų prelegentams iš anksto ir mes įsiklausysime jų mintis ir pasiūlymus. Nepaisant to, kad dalyvių e, salėje yra nedaug, iš tiesų mes turime daug klausytojų žiūrovų internetu ir daugelis mūsų komitetų narių labai aktyviai e, dirba, deda daug pastangų kovojant su priekyba e, žmonėmis ir Manau, kad e, šį klausimą mes ir toliau svarstysime piliečių teisų ir laisvų komitete, taigi dabar jau nutilsiu ir steiksiu galimybę moterų kalų komiteto įsipininkų pristatyti mūsų ekspertus, kalbėtojus. Painel, prevencijos ir protekcijos vyti. Taigi pirma diskusijų dalis e, - priekybos žmonėmis aukų apsauga ir prevencija. Kalbėsime apie įvairius e, aspektus šios problemos ir e, Visų pirma, e, klausysimės Džiniam Brosi, Tarptautinės migrantų organizacijos regionių direktorius Europai pasisakymą apie vaikus jaunimą. Po to mm, išgirsime antropologinį vertinimą, kurį pristatys Viktor Mihalko. Toliau mm, Akatys pristatys mums situacijos vietoje apžvalgą iš NVO požiūrio taško na, ir galiausiai aš ir norėčiau suteikti žodį ponui Ambrosi. 8 minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už galimybę kreiptis į abu komitetus. Aišku, kad e, Priekyba žmonėmis aukų sritis yra e, labai svarbi mano organizacijai ir e, šioje politikos srityje reikia imtis pačių ir efektyvių veiksmų dėl to, kaip mes reaguojame į šį nusikaltimą, tai yra priekyba žmonėmis. Uh, nes tai, kaip mes elgiamės tokiais lausmais, apibrėžia, kokią visuomenę mes esame. Todėl e, manau, kad e, šie klausimai surinkti tikrai labai laiku, atsižvelginti tai, kas vyksta Europoje, turint omenyje migrantus rautus per Europą. Porą elementų kaip kont tekstas dabar, mm, kalbant apie migraciją, priekybą žmonėmis šiais laikais, mm, visų pirma, aišku, migracijos reiškinys, taip pat moterų vaikų migracija e, priklauso nuo įvairių realijų, aišku, ir, ir tai reikia atsižvelgti. Kartais e, visa reakcija į migracijos klausimus e, yra tokia, tarsi eina kalba tik tai apie vieną klausimą, kurį apibrėžia vienas ar du elementai, taigi galime formuoti tokią politiką, galvodami, kad vienas atsakas tiks visiems visoms situacijoms. Reikia atsižvelgti, iš tikrųjų tai netiesa, reikia žiūrėti į visas realės, į labai didžiulius skirtumus ir e, atsižvelgti į moterų ir vaikų situaciją, kuri yra labai specifinė ir todėl reikia specifinių kitokių reakcijų. Dabar šiek tiek skaičių. Skaičiai yra labai svarbus. Uh, ir jie yra objektyvūs, taigi jie padeda nušviesti bendrą vaizdą, pamatyti bendrą situaciją. Taigi, kai eina kalba apie migracijos reiškinius, būtent kalbant apie moteris ir vaikus, matome, kad šiais laikais apie 44,3 procento e, migrantų darbuotojų visame pasaulyje yra moteris ir aukštos kvalifikacijos moterų migruojančių dėl darbo skaičius e, taip pat e, labai dramatiškai auga. Neigiamas to aspektas yra tas, kad e, moteris labiausiai paveikia neigiami visi dalykai susiję su priekyba žmonėmis nusikaltimais. 71 procentas maždaug visų priekyba žmonėmis aukų yra būtent moteris. Trys iš keturių e, priekyba žmonėmis aukų Europoje yra moteris. Taigi faktinis procentas moterų, kurios tampa šio reiškinio aukomis, kurias labai paliečia, tas reiškinys yra labai didelis. Vaikų migracija taip pat auga. Ir tai lemia įvairūs veiksniai, aišku, turime ir įvairių, įvairias kategorijas čia, kai kalbame apie vaikus, kurie migruoja, dažnai vaikai yra tiesiog migruoja dėl to, kad jie yra šeimos dalis, kartais vaikai migruoja ir nelydimi, ypač matomi ir labai e, mažų vaikų. Kartais taip atsitinka, kad e, vaikai būna atskiriami nuo šeimos, nuo, nuo artimųjų, su kuriais keliavo, kažkur pakeli, jie atsiskiria ar yra atskiriami dėl to, kad pasimeta ar, ar pavyzdžiui, žūsta tie artimieji ir tada vaikai lieka vieni dar viena grupė, toks e, tipas vaikų migracijos e, yra ir kur didžiulis yra mm, pavojus e, tapti priekybą žmonėmis aukomis, būti išnaudotėms ir taip toliau. Tai būtent yra šis tipas. Mes žinome, kad priekyba žmonėmis 96 procentai moterų ir mergaičių, kurios yra parduodamos, e, kurios tampa priekybo žmonėmis aukomis, yra būtent parduodamos dėl seksualinio išnaudojimo. Yra šiek tiek ir dėl kitų priežasčių, bet tame tarpe e, eina kalba ir apie nepilnamečius. Taigi situacija labai sudėtinga. Vienas elementas, į kurį reikia atsižvelgti Mm, dėl ko tikrai turi labai nerimauti ES ir parlamentas, tai yra, kad priekyba vaikais Europoje pastarosius dviejus, trejus metus auga. Taigi, kai eina kalba apie kovą su priekyba žmonėmis modeliu, kai mes kalbame apie tai, kad, kad tai vyksta įvairiose region, pasaulio regionuose, taip pat ir Europoje, mes teisingai tai sakome, bet mes esam labai šališki uh, mes nepasakome to, kad labai daug tos priekybos žmonėmis, vaikais vyksta ir Europoje, ne vien tik tai Vakarų Balkanuose, Šiaurės Afrikoje ar kitose pasaulio kampeliuose. Dabar taip pat kalbant apie Tartos migracijos organizacijos, Junktinių tautų pabėgėlio komisaro bendrą studiją pažiūrėjo būtent konkrečiai į uh, Mm, priekybos žmonėmis vis, maršrutus per viduržėmio jūrą ir, ir ataskaitoje patvirtinta tai, ką aš sakau, kad migracijos priežasčių yra labai įvairių ir aišku, kad moterų ir vaikų ypatingai pažeidžiamumo lygis skiriasi maršrutuose priklausomai nuo paties maršruto, priklausomai nuo to, ar jie keliauja vieni ar grupėje, priklausomai nuo to, ar jie bėga nuo kažkokios tai karo konflikto ar kitokios situacijos, ar jie bėga pajėgą dėl ekonominių priežasčių, kokia yra jų migravimo patirtis ir taip toliau. E, pranešime taip pat panalizuoti įvairūs rizikos veiksniai, kurie didina tokių grupių pažeidžiamumą ir kaip galima būtų kovoti su tuo, kaip būtų galima didinti apsaugos lygį tų asmenų ir mes matome, kad visų tipų migrantų, bet ypatingai moteris ir vaikai, kurie keliauja per viduržėmio jūros centrinius tos maršrutus, labiausiai yra pažeidžiami ir juos labiausiai gali paveikti ta rizika tapti priekybą žmonėmis aukomis, būti parduotais ir iš tikrųjų tie, kurie keliauja vieni, ypatingai yra pažeidžiami vaikai, yra ypatingai neproporcingai pažeidžiami, jie ypač kyla didžiulis pavojus būti išnaudotėms. Uh, Ir tai yra ir seksualinis išnaudojimas, ir pardavimas dėl organų, ir mm, pardavimas kitokiam išnaudojimui. 78 procentai vaikų, kurie keliauja per viduržėmę jūros centrinius tuos maršrutus ir atvyksta į Europą, mm, praneša apie išnaudojimo labai rimtus atvejus, fizinio, psichologinio, kitokio išnaudojimo atvejus ir mm, Man atrodo, šis skaičius verčia mus labai rimtai susimastyti, ką mes darome dėl to, kas vyksta viduržėmio jūros centrinėje dalyje, gal iš tikrųjų reikėtų kažkiek dėmesį perkelti ir sutelkti ne į tai, kaip išvengti žmonių atvykimo į Europą, bet kokiamis priemonės, o labiau sutelkti dėmesį į tai, kaip kovoti mm, su tais reiškiniais, kaip pagerinti mm, situaciją tų, kurie yra patys pažeidžiamiausi, kuriems kyla didžiausia rizika, kad jie bus išnaudojami. Ir iš tikrųjų tą jų sudėtingą situaciją reikėtų spręsti. Uh, galvojant apie tai, ypač kai jie atplaukia laivais, kuriems neleidžiama prisišvartuoti Europos teritoriją, reikia galvoti būtent apie jų pažydžiamumą visų pirma. Libija yra viena iš pavojingiausių vietų, aišku. Ten yra daugiausia įvairiausio tipo išnaudojimo atveju, kai eina kalba apie migrantus vaikus, kurie yra Libijoje, apie 47 procentai yra pranešę, kad jie yra buvę pagrobti ar laikyti prieš savo valią. Uh, apie 28 procentai iš vaikų praneša, kad jie buvo areštuoti ir laikomi kalėjime be jokių kaltinimų, be jokios galimybės užsitikrinti teisinę pagalbą. Visi vaikai, kuriuos mes apklausėme, yra matę kažkokiu tai kankinimu, nužudimu, seksualiniu išnaudojimu, kitokių smurtinių nusikaltimų, ar patys yra tai patyrę, ar yra matę to. Apie 63 procentai vaikų, kurie atvyko į Libiją, į Libiją atvyko nu, ketindami ten pasilikti ir tik vėliau nusprendė judėti link Europos būtent dėl to smurto, kurį jie patyrė. Dabar kalbant apie reakciją, čia 3-4 gal punktai būtų svarbiausi ką reiktų pasakyti. Visų pirma, priekyba žmonėmis yra nusikaltimas, bet tai yra taip pat ir verslas. Kažkas priekiauja tai žmonėmis, kažkas naudojasi tomis paslaugomis. Ir aš manau, mes turime agres... lygiai tokių pat agresyvių priemonių imtis ir prieš tuos, kurie priekia žmonėmis, ir prieš tuos, kurie samoningai suvokdami naudojasi tomis paslaugomis, kurias teikia priekybo žmonėmis nusikaltėliai, ar tai dėl seksualinio išnaudojimo, darbinio išnaudojimo ar kitokio išnaudojimo tikslais. Ir mes tikrai Europoje turime stiprinti savo veiksmus e, tą linkmę, turime gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad geriau būtų vykdomi tyrimai ir persekėjimas. Uh, Mm, čia yra didžiulė spraga, kurią reikia užpilti ir taip pat ir su privataus sektoriaus partneriais turime dirbti, kad būtų tvari verslo praktika vykdoma, kad būtų ir geresnės darbo sąlygos užtikrintos ir kad darbo jėgos tiekimo grandinėse nebūtų išnaudojimo galimybių. Aš turėčiau dar daug ką pasakyti, bet dėja viršiau laiką. Dėkoju už jūsų dėmesį, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ehm, Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį Vitorijai Mihalko, kuri pristatys antropologijos perspektyvą. Aš daugiau kalbėsiu apie švietimo erdvę, prevencijos reikšmę. Priekyba žmonėmis turi įvairias formas ir kova su jie reikalauja įvairialypių sprendimų pritaikytų prie kultūros ir uh, tam tikrų tendencijų. Kiekvienas elementas - prevencija, persekiojimas, partnerystė - visa tai turi būti atitinkamai pritaikyta. Aš dirbau prevencijos ir pre partnerystės rytyje Vengrijoje ir matau skirtumą tarp sprendimų, kurie pritaikyti rytų Europos šalims ir vakarų Europos šalims. Norėčiau paminėti kelis svarbius aspektus jaunos demokratinės valstybės yra gležnos. Tai, kad yra daug korupcijos įvairiose visuomenės sluoksniuose, yra labai aktualu. Ir vienodas elgesys su įvairiomis lytimis yra labai svarbu, bet tie stereotipai buvo sukurti dar komunistiniais laikais. Vaikai, e, moterys, jų statusas laikomas mažesnis, politinė, ekonominė padėtis prastesnė ir taip pat Romai labai yra diskriminuojami rytų Europoje. Daugelį regionų, kur yra daug Romų, e, žmonės gyvena skurde. Eurostato e, e duomenimis 17, iš 17 varganiausių regionų Europo 9 yra Rumunijoje ir Vengrijoje. Taigi prireiks septynių kartų e, tam, kurie, e, kad tie, kurie augo skurdžioje aplinkoje, išpristų už to skurdo užburto rato. Ir daugelis, daugelis žmonių migracija yra vienintelis variantas greitai pasiekti pokyčių. Ir turint omeny šios faktus, uh, Vengrija, Rumunija, Lenkija, nenuostabu, kad yra vienos iš šalių, kur daugiausiai yra užfiksuojama priekybo žmonėmis aukų. Vakarietiškas gyvenimo būdas, kurį siūlo priekeiviai žmonėmis, labai yra patrauklus pietryčių Europos žmonėms, kurie bėga nuo konfliktų, persekiojimo ir to, kad trūksta saugumo ir galimybių padoriai užsidirbti kyla klausimas, kiek veiksmingas yra mūsų darbas prevencijos rytyje. Reikia kovoti su priežastimis. Tai yra vietinis, globalus, vietinė globalinė lygybė susijusi su vergyje. Yra daug, daug žadančių iniciatyvų, kurių imasi įvairūs veikėjai, prevencinių programų, švietimo ir mokymo srityje, kur dirbu ir aš. Mūsų asociacija, antropologų asociacija labai įkvėpė mokytojų idėją Liverpulė įsteigti tarptautinį vergijos muziejų. Tokiu būdu mokytojai galėtų nušviesti šią problemą vaikams. Ir aš galiu parodyti, kaip mes tą idėją pritaikė. Mes turime tokį vadovą parengę, kurį laisvai dalyjame, ten aptarėme modernios vergyjos priežastis ir galimus kovos būdus. Metodikoje kalbama apie tai, kad mokytojai turi būti raginami aptarti šį jautrų klausimą klasėse arba neformaliuose mokymo situacijose. Mes reguliariai vienos dienos mokymus rengiame mokytojams, kad jie geriau žinotų, kaip paaiškinti šią problemą, kaip kokią veiklą pritaikyti. Daugiau nei 200 vaikų, 2000, e, mokytojų 2000 vaikų buvo sudalyvavo mūsų programoje. Taip pat e, seminarus rengėme įvairiose mokyklose ir bent jau vienas mokinys kiekvienoje klasėje pripažino susidūrę su kibernetiniais išpoliais, prie, priekabiavimu ir panašiai. Netgi privilegijuotose šeimose tai yra įrodymas, kad vaikai yra labai pažeidžiami, aišku, jų pažeidžiamumas dar didesnis, jeigu jie yra e, vaikų namuose ir dažnai tokie vaikai net nesuvokia tų pavojų ir e, nesusilaukia dėmesio. Taigi toms institucijoms reikia ypatingų apsaugos priemonių. Švietimas vaidina svarbu vaidmenį prevencijos rytyje, nes gali suteikti vaikams daugiau žinių apie jų teisės, didinti jų įgūdžius, kritinį mąstymą, stiprinti jų pasitikėjimą savimi. Ir vienas mokyklos projektas ehm, buvo Amerikos mokyklose E, pradėtas įgyvendinti 15 metais, kai e, JAV departamentas, švietimo departamentas suprato, kad reikia pradėti tą darbą jau mokyklose, ten pateikiama informacija apie tai, kaip identifikuoti priekybos atvejį, ką daryti, jeigu įtari, kad čia gali būti priekybos atvejis. Ir e, tam tikra politika siūloma, protokolas, protokolai tam tikra siūlomi mokykloms. Kol kas mes neturime tokių dalykų Europoje. Ir e, Reikia paminėti, kad vaikų apsaugos projektas, kurį pasiūlė keli veikėjai, leidžia tokį konfidencialų forumą ekspertams iš Albanijos, Bulgarijos, Vengrijos, Makedonijos, Moldovos keistis metodais ir surasti būdų, kaip kovoti su priekyba vaikais ir skleisti informaciją apie tokius vaikus. Uh, Abipusis mokymasis mūsų organizacija irgi yra labai svarbus, įtraukiant įvairius e, saugos sistemos veikėjus. Mes mokome ir žiniasklaidą, nes e, tyrimus atliekantys žurnalistai, dokumentus rengiantys režisieriai irgi čia turi, dokumentinius filmus rengiantys režisieriai irgi turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Taip pat reikia apmokyti prokurorus, teisėjus, policininkus, darbo inspektorius, nes e, labai svarbu, kad apsaugos sistemos vietos veikėjai suburt, suburtų tam tikrus tinklus. Ir mokymai iš tiesų yra labai svarbi galimybė pasidalinti informaciją. Visos šios iniciatyvos daugiausia susijusios su pažydžiamiausiamis bendruomenėmis ir apsaugos sistemomis. Šios ryties mokslininkai analizuoja prekybą žmonėmis, kalbant ir apie tai, kur, kur yra didžiausia ta e, prekybos žmonėmis aukų paklausa. Ir uh, E, tokiu būdu mes turime identifikuoti tokius tų paslaugų pirkėjus ir kovoti su šiuo reiškiniu kuo galima plačiau. Tai ypatingai aktualu tose srityse, kur nusikalteliai yra nedidelės grupuotės, kur socialinis, kultūrinis, socialinė kultūrinė patirtis jau labai panaši. Sąmoninimo kampanija leidžia tiesioginę informaciją paskleisti žmonėms, žmonėms kurie planuoja išvykti iš savo šalių. Tada galime surenkti jiems atitinkamus seminarus, įspėti apie grėsiančius pavojus. Ir turime pakeisti mąstyseną, kai yra kaltinami e, nus, e, nukentėjusieji. E, Prieklapšio ir migracijos ataskaitoje teigiama, kad ES turi geriau, pakoregu, geriau pakoreguoti savo tikslus atsižvelgiant į migracijos situaciją. Ir turime padėti tam tikriems regionams, nesvarbu, ar jie būtų Libijoje, ar Vengrijoje, Rumunijoje. Bet labai svarbu, kad tas darbas būtų vykdomas kartu su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis ir veikėjais, liudytojų apsauga, aukų apsauga turi būti įgyvenima kuo galima greičiau, tačiau reikia pakeisti ir patį požiūrį, o požiūrį pasikeisti reikia laiko. Reikia įvardinti problemą, poreikius, užmėgsti tikslus, tai užtrunka. Taip pat reikia sukurti darbo galimybės, suteikti kokybišką švietimą ir siekti lygybės. Tam irgi reikia daug laiko. Holistinis požiūris yra vienintelė mūsų galimybė, nors tai užtrunka. Ir pradžioje reikia tam daugiau finansinių išteklių ir reikia formuoti koalicijas A plus 7, pavyzdžiui, alijansas, kur yra įvairaus lygmens veikėjų, kurie siekia pažangos siekiant e, jungtinių tautų TVT tikslų, kovojant su šia šio laikiška vergyje. Taigi, linkiu visiems Europos, kuri būtų grindžiama atitinkamais migracijos principais, kurie būtų grindžiami žmogaus teisėmis ir kad vystoma bendravimo politika būtų grindžiama vienoda lygybė tarp šiaurės, rytų, pietų ir vakarų. Dėkuoju. Labai ačiū. Pane Mihalko. Turime galimybę dabar išklausyti eksperto, kuris e, yra, tiksliau, kuri yra betarpiškai susijusi su aukomis. Ponegatis prašyčiau e, Jums pristatyti savo pranešimą taip pat per 8 minutės. Ačiū už galimybę dalyvauti. Šiame klausime aš dirbu nevyriausybinė organizacija, kuri teikia paramą daugiausiai iš Nigerijos kilusiems prekybos žmonėmis aukomis, tačiau taip pat ir iš rytų Europos. Dauguma iš tų moterų e, yra atvykusios viduržėmė jūros migrantų keliu. Mes klausime, kodėl jos pasirenka tą riziką, ar žino apie ją iš anksto. Atsakymas e, dažniausiai būna toks, kad taip, apie riziką joms yra pranešama iš anksto, tačiau jos ryštasi rizikuoti, perplaukti viduržėmę jūrą tais e, trapiais laiveliais, nes jų pasirinkimas yra labai paprastas ar greitai mirti, arba greitai mirti jūroje, ar lietai mirti iš skurdo ir bado. Taigi tas ekstremalus skurdas, galimybių neturėjimas verčia žmonės e, išvykti iš savo namų. Žmonės nemigruoja, pavyzdžiui, vykdami studijuoti arba jeigu jų šalia vyksta konfliktai. Žmonės e, migruoja dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų. E, ir e, ta situacija yra būdinga beveik visoms Nigerijos moteriams, kurios pasirink, pasirinka tokiamis riskingomis sąlygomis perplaukti viduržėmė jūrą, kad atvyktų į Europą. <clears throat> Prekyba žmonėmis e, e, vyksta įvairiais būdais. E, anksčiau vykdavo, tačiau atvykdavo į Europą oro sausumos vandens keliu, tačiau dabar dauguma tų žmonių pakanka, patenka į Libiją prekybą žmonėmis aukų ir po to jau perkeliamas į Europą. Beveik visas E, nigeriečių moteris e, prekybos žmonėmis aukos patyrė ir lytinį smurtą. Aš 2015-2016 metais lankiausi e, pabėgėlių stovykloje Sicilijoje ir visos moteris, su kuriamis kalbėjausi, be išimties buvo patyrusios lytinį smurtą. Dažnai jos pastoja ir e, <clears throat> dažniausiai e, jų kelias baigėsi raudono žibintų kvartaluose Europoje. E, Moteris ir mergaitės atvykusios per viduržėmį jūrą į Italiją dažnai net nėra e, identifikuojamos, nenustatoma jų tapatybė ir tik nedidelė dalis patenka į prieglapščio centrus. Klausimas, e, kas vyksta su kitomis jaunomis moterimis ir mergaitėmis, kurios atvyksta tais laivais. Kalbėdamasi su moterimis e, išgirdau tokį atsakymą, kad dauguma iš jų jų išnaudotojai paima iš prieglapščio centrų E, turėdami iš ankstinę informaciją, kaip jas susirasti ir kaip e, jas išvesti iš tų prieglapščio centrų. E, taigi didžioji dalis atvykstančių yra laikomas arba prekyba žmonėmis aukomis arba ekonominiais migrantais. Ir kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Italija, laimiai egzistuoja programos skirtos teikti pagalbą prekyba žmonėmis aukoms tam, kad būtų galima jas išgelbėti iš, tos, iš to išnaudojimo kitose ES šalise tokių programų neegzistuoja, todėl būtina patvirtinti bendrą vienodą požiūrį, siekiant padėti prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Kilo klausimas, kokias rekomendacijas ir problemos sprendimo būdus mes galime pasiūlyti nevyriausybinės organizacijos mano, kad didžiojo Europos dalyje e, yra pasitelkiamas netinkamas požiūris, e, bandant kovoti su problemos padariniais, tačiau nekalbam apie būtinybę kovoti su problemos priežastimis. Aš kalbėjau apie tai, kad dauguma e, pabėgėlių nebepakelia gyvenimo sąlygų savo šalise, ieško geresnių galimybių, nes dauguma mūsų tirtų tai atveju susijusių su moteriamis, tačiau taip pat ir e, kai kurie atvejai yra susijęs su jaunais vyrais ir jie, pavyzdžiui, yra priversti e, elgetauti. Aš kalbėjausi su daugeliu iš jų skirtingose vietose, mano kolegos taip pat tą darė ir dažniausiai iš jų e, girdime štai ką. <clears throat> Jeigu mes e, grįžtume namo e, ir e, būtume priversti gyventi tomis pačiomis blogomis sąlygomis, tai mes išvyktume atgal. Tačiau galimybės netgi grįžti nėra, nes mes nežinome, kur mes galime grįžti. O kalbant apie tas socialinės, socialinės apsaugos sąlygas ir vertinant būdus, kaip ES e, valstybės ir piliečiai priima migrantus, mes matome, kad prasideda socialiniai konfliktai šalise, kuriuose jų anksčiau niekuomet nepasitaikydavo. Nevyriausybinės organizacijos kelia klausimą apie tai, kaip elgtis tokiamis aplinkybėmis. Savo organizacijoje mes įvertinome kai kurios iš šių aspektų, pradėjome gyveninti tam tikrus bandomuosius projektus. <clears throat> Nu, pavyzdžiui, kilmės šalyje, tokia kaip Nigerija, iš kurios atvyksta kai kurios aukos. Ir vienas iš tikslų, pamenu, kuomet baigiau mokslus, e, ištyrinėjau Lomė konvenciją, e, kurios pagrindinė paskatis yra e, teikti ES paramą AKR šalims, ekonominę paramą suteikti tam, kad tos šalis besivystančios galėtų vystytis. Ir mano tyrimų rezultatas buvo toks, kad e, Lomė konvencija nepateisino savo e, paskirties, ne dėl to, kad tai nebuvo įmanoma padaryti, tačiau dėl to, kad tai buvo netinkamai įgyvendinama. Mums reikia persvarstyti, ES reikia persvarstyti savo teikiamas paramos pobūdį, <clears throat> nes e, negalima šių tikslų pasiekti tik tai pasitelkus tarp vyriausybinius kontaktus. E, Būtina pasitelkti vyriausybinės organizacijas, tačiau tik tai tas, kurios iš tiesų nesiekia pelno, nes labai dažnai e, e, vyst, vystimosi pagalba skirsto besivystančiose šalise e, didžiulės e, organizacijos, kurios iš tiesų uždirba pelną ir būtina padaryti galą e, tokiai situacijai. Jeigu mes iš tiesų norime spręsti migrantų krizės problemas, mes turime grįžti į kilmės šalis ir turime įtraukti jas įvykstančius procesus tam, <clears throat> kad bus darytas geresnės sąlygos joms pačioms vystytis, kad piliečiai nenorėtų išvykti. Dar vienas aspektas yra susijęs su nacionaliniu uh, mechanizmu uh, paramos skirimo migracijų, uh, e, prekybos žmonės aukoms uh, suvienodinimas arba suderinimas. Didesnė es parama uh, pasienio valstybėms Italijai ir e, Graikijai padėtų e, tinkamiau administruoti migrantų srautus. Taip pat Putinas e, spręsti lytinių paslaugų paklausos problemą. Ir labai svirtinga šį klausimą yra spręsti. Tačiau mes prieėmė išvados, kad e, būtent dėl labai didelės e, seksualinių paslaugų e, paklausos Europoje ir atsiranda tie didžiuliai priekybos žmonėmis, moterimis ir mergaitėmis aukų srautai. Ačiū už tikrai įspūdį palikusį pasisakymą apie realybės pris... apžvalgą. Aišku, kad niekas e, nebėga iš savo namų be priežasties rimtos ir todėl turime rimtai analizuoti tos klausimus. Ir e, gavau tris prašymus pasisakyti. Prašysiu kalbėti labai trumpai. De Ruiz. Primero, eh, indicarles... Ačiū, kalbėsiu tikrai trumpai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes tikrai labai gerbėme ir žavimės jūsų darbu. Mums reikia kaip galima daugiau informacijos, kad galėtumėm dar garsiau kalbėti apie tai, kas vyksta, kad žmonės žinotų apie tai, nes mm, tai, ką jūs pasakojate, yra nepaprastai aktualu ir, ir mums reikia daugiau skaičių, kiek tūkstančių moterų ir vaikų tai paliečia. Uh, apie tai, ką jūs kalbate ir ypač vaikai, kurie patenka į priekiaujančių organais tinklus. Mums labai svarbu žinoti tuos skaičius, jeigu norime padidinti visuomenės informuotumą. Būtent didžiausia problema yra tai, kad per mažai apie tai yra žinoma ir, ir Mm, žmonės nesuvokia, koks tai yra reiškinys, kokio masto, tas žmoniškas aspekt, žmogiškas aspektas, koks. Uh, buvo skaičiuojama praeitais metais, kiek žmonių nuskendo viduržmė jūroje, kiek žmonių buvo išprievartauta, šantažuojama ir taip toliau, kiek nepilnamečių palėtė, pavyzdžiui, priekybos organais, nusikaltelių rankos. Taigi labai svarbu yra turėti kaip galima tikslesnius skaičius ir gal gal yra kažkurių Europos valstybių, kurios galėtų tapti gerų pavyzdžių. Čia aš nežinau, kokie yra skaičiai, gal jūs daugiau apie tai žinote. Katanijoje vos prieš kelias dienas girdėjome, kad uh, atvykstančių iš Libijos skaičius sumažėjo, dabar daugiau atvykstančių yra iš Tuniso. Baiminosi, kad e, tie moteris, tie vaikai yra dabar patekę į spastus Libijoje ir nebegali ištrūkti iš Libijos. Gal jūs turite daugiau informacijos apie tai? Tikrai labai, dar kartą noriu pasakyti, kad labai dėkojame už jūsų darbą. Kalrusa Gila. Kartais Mes kalbame apie labai aktualius klausimus, o kartais turime galimybę iš ekspertų, iš liudininkų, liudininkų išgirsti tai, kas priverčia susimastyti, kas yra iš tiesų svarbu, kai eina kalba apie priekybą žmonėmis, žmonių išnaudojimą. Aš norėčiau mm, iškelti štai tokį klausimą. Būtent jūs apie tai kalbėjome, kalbėjote, kai, kai kalbame apie moterų seksualinį išnaudojimą. Dažnai mes labiau kaltiname kitus, e, esame labai pakantus savo atžvilgių, kalbame tik tai apie tai, kad Libijoje yra išnaudojama žmonė, e, moteris seksualiniais tikslais, tačiau dėje tai vyksta ir čia, ir šitoje viduržėme jūros pusėje, visoje Europoje tai vyksta ir kažkas turi būti padaryta ir kuo greičiau, to geriau. Aš norėčiau tiesiog akcentuoti, kokią turiu pats sukaupęs patirtį. Aš e, kažkada buvau um, Ispanijos karalystės teisingumo ministras ir viena, vienoje taryboje kalbėjome apie prostitucijos kriminalizavimą visoje Europoje, tačiau kai kurios valstybės narės labai aštriai diskutavo dėl to. Švedija e, siūlė tokią idėją, bet buvo kilusios labai aštrios diskusijos, kad jeigu bus prostitucija e, ar reikia prostituciją kriminalizuoti visoje Europoje pagal e, baudžiamąją teisę, kadangi dėl to kils didžiulių iššūkių dėl baudžiamosios teisės visos politikos formavimo. Ir Kol kas niekas nepadaryta tais klausimais, situacija tik blogėja, verslas čia yra milžiniškas, kai kuriuose valstybėse narėse moterų išnaudojimas e, kriminaliniais tikslais e, dėl prostitucijos tapo e, nusikaltimas numeris vienas, kurio užsijima organizuotos, nusik, organizuotos nusikaltelių grupuotės. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to, ar, ar, kaip būtų galima šį klausimą spręsti europiniu lygmeniu. Prieš Lisabonos sutarčiai įsigaliojus 2004 metais, kuomet buvo teisingumo ministras, galbūt nebuvo galima tiek daug padaryti, bet dabar mes turime teisinį pagrindą ir galėtumėm kriminalizuoti. E, rimtus nusikaltimus vykdomus per valstybių sieną tai ir, ir, ir tai galėtumėm imtis baudžiamosios teisės, baudžiamosios teisės politikos priemonių. Ar, ar tai padėtų? Ačiū. Pone Anahet, aš prašysiu jūsų kalbėti labai trumpai, nes paskui prelegentai neturės laiko atsakyti. Ačiū, dėkoju kolegoms, kurie iškėlėte labai svarbų klausimą ir dėkoju už tai, kad uždavėte šį klausimą būtent dėl paklausos tų paslaugų, nes mes matome, kad yra, yra būtent tam tikrose teisės aktuose, kur kalbama apie priekybą žmonėmis, buvo kalbama apie galimybę kriminalizuoti tuos, kurie naudoja tokių aukų paslaugas. Bet aš norėčiau pasakyti, kad aš dirbau su daug su įvairiomis organizacijomis ir policija Švedijoje irgi dirba su, pavyzdžiui, moterėmis iš Nigerijos, kurios paverstos yra prostitutėmis. Ir aš turiu daug ryšių su įvairiomis labdaros organizacijomis. Talyfa, pavyzdžiui, organizacija tikrai labai padeda e, prekybo žmonėmis aukoms. Ir mano manimu labai svarbu tai, kad labdaros tos organizacijos turėtų savo tinklą, nes mums reikia jie daugiau, jom reikia pagalbos, reikia skleisti geros praktikos pavyzdžius. Labai svarbu, kad tos organizacijos, kurios veikia ES, galėtų turėti galimybę užmėgsti tokį tinklą pagalbos tinklą. Galbūt tas jau vyksta, aš nežinau, bet labai svarbu, kad būtų užmėsgami geri kontaktai su tomis organizacijomis, kurios, pavyzdžiui, dirba Nigerijoje arba Libijoje, kad e, būtų palaikomi ryšiai ir kad būtų žinoma, kad e, ar ar tos, pavyzdžiui, priekybos žmonėmis aukos yra sugrįžusios, sugrįžta namo ir kaip joms toliau sekasi. Taigi labai svarbus toksai tinklas kaip galimybė geriau bendradarbiauti. Dėkoju. Jurek. Panas Jurek. Dziękuję bardzo. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems svečiams už tikrai įdomią informaciją. O savo klausimą noriu pateikti Iroko atstoviai Lenkijoje. Mm Vienu metu buvo sudėtinga situacija, kuomet ekono, buvo ekonominis nuosmukis, kai kas emigravo, kai kas pasiliko, buvo įvairių psichologinių priežasčių, kurios taip pat skatino tuos reiškinius. Taigi, mm, Mane domintų paties išvykimo, pavyzdžiui, mm, priežastis ir Nigerijos atveju, kodėl, pavyzdžiui, yra tokie didžiuliai srautai išvykstančių ir keliaujančių į Europą. Šalis turi daug išteklių ir tikrai vystos ir galėtų vystytis sėkmingai. Taigi, kaip Jūs aiškintumėte tas išvykimo priežastis? Kitas dalykas Mm, jūs kalbėjote apie tai, kad moteris dažnai tampa aukomis, dažnai yra priverstos bėgti iš savo valstybės, tačiau kokios būtų tos priežastys ir kokios būtų mm, kitos galbūt paskirties kryptis išvykstančių iš Nigerijos Be to, kokie būtų ryšiai su šeimomis, kurios jau gyvena Europoje. Lenkija e, turi tam tikrų irgi, pavyzdžiui, ryšių su Nigerija. Mm, vienas iš e, Lenkijos futbolininkų yra iš Nigerijos. Mm. Vienas iš Lenkijos parlamento narių taip pat yra iš Nigerijos. Taigi mes turime tam tikrų ryšių su Nigerija, bet vis tik tai aš norėčiau jūsų paprašyti plačiau papasakoti, koks, kokios yra pagrindinės priežastys skatinančios žmonės emigruoti iš Nigerijos. Ačiū. Aš labai norėčiau padėkoti ekspertams ir svečiams. Kalbame apie klausimą, ties kurio labai daug dirba ir moterų e, teisų komitetas. Mes irgi e, daug informacijos esame gavę iš ekspertų ir labdaros organizacijų. Ir man atrodo, kad tikrai nepaprastai yra svarbu, kad tam skirtumėme tikrai daugiau dėmesio. Aš manau, kad visi esame sutikę moterų, uh, Aš, pažiūrėjau, susitikau e, mot, su moterimis iš Nigerijos, bet ir iš kitų Afrikos šalių, kurios, pavyzdžiui, laukia, kol bus deportuotos, išvežtos. Ir iš tiesų baisu suprasti, kad yra žmonės, kurie, kurios yra priekybos žmonėmis aukos. Ir dabar tos moterys turės būti deportuotos, sugražintos į savo šalį. Iš tiesų, matome, kad mūsų sistema neveikia. Taigi labai svarbus yra tie nacionaliniai sugražinimo mechanizmai, labai svarbu, kad būtų užtikrinamos e, tokių moterų teisės. Kiti klausimai, ką mes galėtumėme nuveikti čia e, iš, iš savo pusės ir gan greitai, būtent daugiau paramos reikia skirti tokioms labdaros organizacijoms, organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dirba šioje srityje. E, kad būtų galima greičiau galbūt identifikuoti tas priekybos žmonėmis aukas ir kuo galima ankstyvesnėje stadijoje e, teikti joms paramą ir pagalbą. Ir taip pat e, yra toksai ilgalaikis sprendimas, kuris yra įmanomas. Aišku, mes turime dirbti, e, mes kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau bendradarbiavimo tarp Afrikos, Azijos, kitų pasaulio regionų, kad užtikrintumėme daugiau uh, saugumo ir apskritai kalbant apie tvarų vystimąsi reikia į tuos dalykus atsižvelgti. Taip pat norėčiau už, užduoti klausimą. E, kalbant apie migracijos politiką, e, irgi čia reikia mes, mes turime daugiau nuveikti, nes iš tiesų ir, ir, ir policijos, pavyzdžiui, pareigūnams irgi yra sudėtinga dirbti, bet mes turime pirmiausia, kalbant apie ilgalaikį sprendimą, pasirūpinti teisėtais keliais į Europą. Aš esu iš Švedijos ir mes esame nemažai nuveikę šioje srityje, ko, kovoje su mm, sekso pramonė ir priekyba žmonėmis ir mes daug dėmesio skiriame paklaus ir mes sakome, kad turime kalbėti apie tai, kad nėra gerai, kad e, yra naudojamos tokių priekybos žmonėmis aukų paslaugos, kad nėra tai normalu. Ir taip pat norėčiau paklausti, kokios yra šalys, į kurias dažniausiai e, vyksta pervežamos yra tos moterys, kurios, e, kurio, kurios yra prie, kuriomis yra priekiaujama e, seksualinio išnaudojimo tikslais ir prostitucijos tikslais. Dėkoju. Dėkoju. Mes turime kalbėti nelgiau nei dvi minutės kiekvienas. Dvi minutės klausimui užduoti, šešias minutės atsakymui. Taigi labai trumpai, jeigu galima, gal po dvi minutės, kad po to būtų galima dar išklausyti e, atsakymų ir pastabų. Pradėsime nuo ponios Agatys. Ačiū. Labai trumpai apibendrinsiu visus klausimus ir bandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, kodėl ir kaip moterys e, išvyksta. Dažniausiai su, jum, su jomis susisiekia ne prekeiviai, Benino regione, pavyzdžiui, Nigerijoje. Valst... Vyriausybė įsteigė darbo grupę praeitais metais, e, rūpiučio mėnesį, kuri dabar tvarkosi su šią situaciją ir identifikuoja tuos, kurie nėra priekeiviai, kurie yra dabar areštuojami, kai tuo pat metu vykstama į Libiją ir šių metų vasario kovo mėnesį 70 tūkstančių buvo sugražinta jų iš Libijos. Taigi tas vyksta, bet aišku, pagrindinis klausimas yra dėl išteklių, e, kad jie galėtų tinkamai atlikti tą darbą ir nėra viskas padaryta, padaroma taip greitai, kaip tikėtasi. E, tai, kad šeimos ar, šeimos ar artimųjų jie turi jau Europoje, tai yra minim, netaip dažnai pasitaiko tokių atvejų kalbant apie tos, kurie vyksta viduržėmio jūros keliais. Nes paprastai, jeigu yra jau šeimos ar artimųjų Europoje, tai jie tą, tas vyk, daroma yra legaliai, tuomet atvyksta jie legaliai ir nerizikuoja savo gyvybę. Žinau, kad Lenkija turi ryšių su Nigerija ir tai yra pagrindas Lenkijai padėti vyriausybei vykdyti tą veiklą, kad priekyba žmonėmis būtų stabdoma. Toliau, e, kodėl bėga žmonės iš Nigerijos? Tai yra turtinga šalis, turinti daug išteklių. Taip, tiesa, techniškai mes esame labai turtinga šalis, tačiau mes žinome, dėl kokių priežasčių patys turtingiausi žmonės Nigerijoje, tie, tie turtai, atsiprašau, Nigerijoje nevirto šalies e, geresnė situacija. Pirmiausia, korupcijos klausimas, kuris yra visiems puikiai žinomas ir uh, Galiu labai atvirai pripažinti, kad tai yra didžiausia problema. Taip pat tai yra to Europos požiūrio dalis, kaip kalbamas yra su Nigerijos partneriais. Reikia pirmiausia reikalauti, kad būtų išspręsta korupcijos problema. Toliau nevyriausybinės organizacijos ištekliai. Mes, kaip minėjo švedijos, parlamento nariai švedijos, neturime pakankamai išteklių. Uh, nevyriausinės organizacijos neturi pakankamai išteklių, kad atliktų savo darbą ir dažnai tai mums labai trukdo. Toliau kalbant apie šalis, kur daugiausiai yra pervežama tų aukų, tai yra Vokietija, Niderlandai, Austrija, Šveicarija, Italija. Tokia tvarka išsidėliotų to šalis, nes tai yra šalis, kur dažniausiai uh, Būtent Vokietijoje, Niderlanduose, Austrijoje, Šveicarijoje yra teisėta pirkti moteris sekso tikslais. Ir dėl to ten daug tų priekybo žmonėmis aukų ir pervežamos. Ir jeigu, pavyzdžiui, įstatymai yra kitokie, tai tada mažiau atvyksta tokių moterų. Dabar arabų šalis irgi ten yra daug moterų, pavyzdžiui, Dubajuje, kurios yra irgi išnaudojamos seksualiniais tikslais. Tai tiek. Ačiū, ponė Viktorija. Paliksiu kitiems šiek tiek <clears throat> daugiau laiko. Aš uh, daugiau kalbėjau apie švietimo aspektus. Manau, kad e, raida ir pri, kova su priežastimis yra turbūt vienas svarbiausių aspektų susijusių su e, prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės e, vergovės apimčių mažinimu. Kita vertus, Europoje mes neturėtume susitelkti arba kalbėti apie migraciją tik tai saugumo kontekste. Mes turėtume galvoti apie tai, kaip rasti būdų e, teisėtai migracijai ir ieškoti užimtumo galimybių žmonėms, kurie norėtų Europą atvykti iš Afrikos, Azijos ir kitų pasaulio kraštų. E, turime suvokti, kad migracija yra iš dalies natūralus reiškinys ir mes turime rasti būdų ir rasti vietos teisėtai migracijai. Ačiū, ponai Ambrozijui žodis. Labai trumpai apie duomenis skaičius čia jų neturiu, tačiau galėčiau e, juos rasti ir pateikti jums tos skaičius, tą informaciją tam, kad ją būtų galima plačiau paskleisti, tačiau kai, kai kurie duomenys jau buvo minėti, praėjusiais metais 35 tūkstančiai vaikų į Europą atvyko ir galime pasakyti, kad 23 procentai šių vaikų prieš atvykstant į Europą jau buvo išnaudojami, taigi 23 procentai nuo 35 tūkstančių jau galite susidaryti tam tikrą vaizdą. Taip e, kyla didelis susirūpinimas pirmiausiai dėl atvykstančių iš Šiaurės Afrikos e, ir e, jų srautai smarkiai sumažėjo, tai yra gera žinia, Blogos žinios yra dvi. Pirmoji ta, kad tai reiškia, <clears throat> kad daugiau žmonių kažkur kitur lieka, Šiaurės Afrikoje, pavyzdžiui, toje pačioje Libijoje ir mums turėtų kilti susirūpinimas dėl jų gyvenimo sąlygų Libijoje ar kitoje šalyje. Todėl aš manau, kad mes neturėtume labiausiai rūpintis tik tai tais e, skaičiais atvykstančiųjų, tačiau pamiršti gyvenimo sąlygas tų, kurie negali atvykti. Nepaisant to, kad atvykstančių Europos skaičius mažėja, mirčių skaičius e, beveik padvigubėjo e, atvykimo atvejais. <clears throat> tai reiškia, kuo mažiau žmonių atvyksta, tuo, didesnis, tuo didesnė procentinė dalis žūsta viduržėme jūroje. Nuo 2000 metų mirčių skaičius viduržėmio jūroje jau viršijo 40, 40 tūkstančių ir, ir visą tai vyksta prie mūsų durų slengščio, taigi būtent ši aplinkybė turėtų versti mus dar labiau susirūpinti, mes ir komisija esame sitikinę, kad e, turime dėti daugiau pastangų tų asmenų, kurie naudojasi e, prekybos žmonėmis e, aukų paslaugomis, ar tai būtų sekso industrija, ar kitos sritis, nes akivaizdu, kad e, kol egzistuos e, prekeivių žmonėm, žmonėmis e, rinka, tol tai ir toliau išliks patrauklių verslų. Todėl mes turime mažinti paklausą. Mes turime keisti situaciją rinkoje nes e, e, turint omenyje, kad dabartinėje Europoje legaliai e, migrantams gauti darbo teisiškai teisė tai nėra, todėl jie yra priversti naudotis prekeivių žmonėmis paslaugomis tam, kad galėtų uh, užsidirbti. Nacijų laikais e, e, išvykti iš e, Nacijų Vokietijos taip pat buvo įmanoma tik tai pasitelkus nelegalių gabentojų paslaugomis. Taigi dabar situacija yra atvirkštinė. Na, mano paskutinė mintis galbūt galėtų skambėti naiviai ar idealistiškai, tačiau mes turime nepamiršti, kad geriausia investicija į savo saugumą tikrai nėra statant sienas ar kalėjimus, siekiant užtikrinti uh, kad e, visur, visose pasaulio kraštuose, kur yra e, šiuo metu pažeidinėjamos žmogaus teisės, jos būtų gerbiamos, jų būtų laikomas, kad būtų laikomas pagrindinių teisų hartijos nuostatų ir būtent šiomis kryptimis turime investuoti, <clears throat> nes kol mes e, kovosime tik tai su šio reiškinio padariniais, tai iš tiesų problemos neįspręsime. Ačiū. Ačiū mūsų turims ekspertams. Pradėsime antrą diskusijų dalį ir noriu paprašyti dabar kalbėtojus, prelegentus susikeisti vietomis ir pakviesti į mūsų, prie, mūsų pakilos kitus tris kalbėtojus - Jarusinovą, Vasilijadų, Anahet ir Sarinukmą. estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições de prosseguir. Taigi visi ekspertai užėmė savo vietas, galime perėti prie antrosios mūsų diskusijų dalies. Kalbėsime apie konkrečias priemonės kovojant su e, eh, prekybos žmonėmis. Steiksiu žodį ponė Vasilijadu. Ji yra ES koordinatorė kovos su prekyba žmonėmis. Ačiū Europos parlamentui ir dviems komitetams už parodytą dėmesį šią temą, dedamas pastangas prekyba moterimis ir <clears throat> vaikais migracijos kontekste naujoji mūsų laikų vergyje. Aš galbūt norėčiau į dvi dalis šią diskusiją šiek tiek suskirsti. Pirmoji problema yra susijusius moteriams ir vaikais iš komisijos ataskaitų Eurostato ir Europolo. Žinome, kad du trešdaliai priekybos žmonėmis aukų yra moteris ir merginos. Šios informacijos turime nepamiršti. Didžioji dalis uh, nelegaliai atgabenamų į ES moterų ir merginų ir atgabenama lytiniam išnaudojimui. Turime apie tai kalbėti, nors galbūt ir nelabai to norime daryti. Tartautinė migracijos organizacija nepaminė vieno svarbaus statistinio aspekto. 600 procentų padidėjo iš Nigerijos į Italiją per Libiją atgabenamų moterų skaičius nuo 14 metų. Per trejus metus 600 procentų padidėjo šių moterų skaičius atgabenamų lytiniam išnaudojimui. <clears throat> Taigi lytinis ligmo, e, lyties ligmo čia yra labai aiškus. Neaiškus yra tarptautinių organizacijų atsakas. Tarptautinė migracijos organizacija, kartodama komisijos frazes, E, kalbėjo, kad kažkaip reikia spręsti prekybos e, moterimis klausimą, nes daug patogiau yra e, spręsti prekybos vaikais problemą nei prekybos moterimis. Mm, tačiau pratesdama pirmininko mintį, noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu imamės, kad šią problemą spręstume. Galite įsivaizduoti, kad aš dalyvau daugelį konferencijų įvairių renginių šią tema. Tikrai žinau, kad mes esame <clears throat> finansuojame labai daug įvairių tarptautinių institucijų ir struktūrų, tačiau būtų įdomu sužinoti, kiek per pastarosius dešimt metų tose konferencijose priimtų dokumentų e, buvo patvirtinta ir kiek juose atkreipimas dėmesys į lyties aspektus, galbūt e, ESBO atstovai galės daugiau mums apie tai papasakoti. Taigi mums svarbu suvokti, kad e, tuo pačiu metu e, kalbame tiek apie nusikalstamą veiką, tiek apie žmogaus teisų pažeidimus. E, teisės aktai nuo 2011 metų priimti šios rytie tikrai yra puikus. Komisija paskelbė gyvendinimo ataskaitą ir mes dabar stebime, kaip tiek perkelimas, tiek gyvenimas yra vykdomas. Naujasis komunikatas buvo parengtas, jį pristačiau Europos parlamentui sausio mėnesį ir e, jame pirmenybė e, teikiama būtinybė spręsti skiriems e, šios nusikalstamos veikos ir žmogaus teisų pažeidinėjimo elementais, pirmiausiai sekant paskui pinigus, išsiaiškinant, kokia yra E, prekybos žmonėmis grandinė, e, taip pat e, siekis padėti <clears throat> aukoms labiau koordinuoti veiksmus tiek išorėje, tiek viduje. Labai svarbu vykdyti konkrečius veiksmus, jums konkrečių veiksmų. Aš noriu pabrėžti žodį kon konkretus, nes ES ir mūsų organizacija kalba konkrečiai apie moteris, mergaitės ir berniukus, nes ne apie vaikus bendrai, kaip priekybos žmonėmis e, aukas, tačiau apie mergaitės ir e, berniukus. Ir <clears throat> būtent todėl mes ieškome, kaip e, padėti specifiškai tiems vaikams, kuriems kila grėsmė, kaip užtikrinti jų gražinimo perdavimo procedūras. Praėjusią savaitę uh, komisija inicijavo bendrą dešimties Europinė agentūrų deklaracijos pasirašymą siekiant bendrauti kovojant su priekyba žmonėmis. Ir aš tikrai labai didžiuojasi šiuo rezultatu, nes e, Europoje egzistuoja agentūros, kurios veikia e, teisėsaugos struktūrų bendradarbiavimo srityje. Mm, e, prieglopšio suteikimo, lyčių lygybės, dabar visose susipareigojo bendradarbiautis sprendžiant šią problemą. Mums reikia, žinoma, finansavimo, neseniai komisija <clears throat> e, pradėjo gyveninti iniciatyvą, kurią skirta milijardas eurų, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris. Ir viena iš šios problemos dėdamųjų dalių yra kova su prekeiviais žmonėmis. Ir komisija yra šiuo vienintelė institucija pasaulio mastu kuri rimtai įmasi ir tikslingai e, spręsti E, būtent e, <clears throat> moterų ir e, mergaičių situacijų prekybos žmonėmis kontekste. Susidurime su įvairiomis išnaudojimo formomis per pastarus metus išnaudojimui darbo rinkoje komisija skiria kovos su išnaudojimu darbo rinką komisija skiria dvigubai daugiau lėšų nei anksčiau, tačiau e, moteris, mergaitės patiria ir kitokias išnaudojimo formas, lytinį išnaudojimą, priekybą žmogaus organais, e, išnaudojimą darbo rinkoje. Ir taip toliau. Tačiau perkime prie antrosios jūsų e, klausimų pavadinimo dalies - migracija. Du trečdaliai Tai prekybos žmonėmis aukų yra ES piliečiai ir e, e, migracija iš tiesų rimta problema ne tik Europoje, visame pasaulyje. Privalome nepamiršti, kad prekyba žmonėmis Europoje e, du trešdaliai jos aukų yra ES piliečiai. Todėl ne, nelengva pasakyti, kad egzistuoja e, glaudus tarpusavio ryšys arba priežastinis ryšys tarp prekybos žmonėmis ir migracijos. E, taip teikti vienreikšmiškai negalime. Ir tas bandymas naudoti e, tokius bendrus apibrėžimus, kurie reiškia viską ir nieko. Čia jūs pats savo pavadinime kalbate apie naująją, naujųjų laikų vergyją. Neegzistuoja naujųjų laikų vergyją vergyje. Mes negalime kalbėti apie pažeidžiamus migrantus, ar tie, kurie lipa į, į laivus, nėra pažeidžiami. Ir, ir ar naujų laikų vergyje turėtų e, kažkaip skirtis nuo senųjų laikų vergyjos, kitokio pobūdžio. Taigi mes turėtume e, vadovautis tarptautiniais e, teisiniais terminais. Tai yra labai svarbu. Ir aš tikrai dėkinga anksčiau kalbėjusiems prelegentams, e, nes ne dėl to, kad žmonės yra pažeidžiami, mes turėtume, ar tai turėtų tapti priežastimi, juos išnaudoti, nes panašu, kad mes pažeidžiamumą šiuo metu suprantame kaip savami suprantamą dalyką. Gerai, ta mergaitė, e, jai buvo dešimt metų, jai buvo gatvėje, buvo pažeidžiama ir e, nu, ką aš galėjau padaryti dėl to, ar taip reikia šią problemą spręsti, ar. E, dėl to, kad žmonės gyvena skurde, dėl to, kad jie anksčiau yra patyrę e, smurtą prievartą ar atvykę iš konfliktų e, gaivalinė laimių zonų, mes turime e, juos išnaudoti. <clears throat> Taigi turėtume pakeisti savo požiūrį. Labai džiaugiuosi, kad Tarptautinė migracijos organizacija dabar atkartoja komisijos žodžius apie tai tas pažeidžiamumas tikrai nėra priežastis e, migruoti. E, Pratesdama kolegės iš Nigerijos mintį, galiu pasakyti, kad taip, žmonės atvyksta į Europą dėl visų minėtų priežasčių, tačiau e, jeigu niekas neuždirbtų iš to pelno ir niekas nepasinaudotų <clears throat> tų aukų paslaugomis, kitaip tariant, kažkas neišprievartautų už 5 eurus mergaitės gatvėje. Taigi, jeigu uh, nebūtų tų išnaudotojų, nebūtų paslaugų pirkėjų ir kažkas e, iš to išnaudojimo nesusižertų didžiulių pelnų. Kolegos iš Europolo tikrai e, mums papasakos apie tai, kad e, vien prekeivių žmonėmis pelnas per metus siekia 30 milijardų eurų. Taigi to nevyktų. Taigi komisijos prioritetas yra sekti paskui pinigus, sustabdyti nebaudžiamumą ir paraginti valstybės narės, kurios dar to nepadarė, bent jau uh, uh, bausti tuos asmenys, kurie sąmoningai naudojasi e, prekybos žmonėmis aukų paslaugomis, nes šiuo metu nėra baudžiami tie, kurie nežinodami naudojasi tomis paslaugomis. Kitaip tariant, uh, Jeigu jūs sąmoningai naudojatės dėl nusikalstamos veiklos jums siūlomomis paslaugomis, <clears throat> pavyzdžiui, jūs susilaukite bausmės, jeigu suklastota e, nusiperkate rankinė, tai jūs galite sulaukti bausmės, o dabar jeigu jūs e, naudojatės e, prekybos žmonėmis e, aukomis tapusių mergaičių e, paslaugomis e, jūs liekate nebaudžiamas. Taigi <clears throat> viską suskaičiavus per metus ir atsižvelgiant į statistinius <clears throat> duomenis galime sakyti, kad 500 milijonų eurų per metus už, uždirba e, prekeiviai žmonėmis. Tuo tarpu, e, kokių sankcijų sulaukia tie, kurie e, jų teikiamas paslaugomis naudojasi. Jokios sankcijos jiems nėra taikomos. Oficial da OSCE e coordenadora para uh, o combate. Ačiū. Toliau SBO specialioje atstovė atstovi ir koordinatorė kovai su priekyba žmonėmis, Madina Erbusinova. Labai prašyčiau neviršti pasisakymo laiko. Thank you, Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai garbėja kreiptis į, į jūsų posėdį labai svarbia tema. Mm, džiaugiuosi, kad e, Lybė ir FEM komitetai sutelkė dėmesį į nepaprastai svarbų klausimą, kad ėmėsi šių diskusijų ir kaip jau visi anksčiau kalbėję prelegentai kalbėjo, priekyba žmonėmis e, auga ir pasireiškia įvairiais būdais. Visų pirma, jau kelionės metu žmonės grobėmi, už juos reikalavimai išpirkos, prie, jie gali būti išnaudojami seksualiai ir darbo ir kitais tikslais. Priekyba žmonėmis, seksualinis moterų ir mergaičių išnaudojimas vyksta visur visose valstybėse, bet dėl migracijos, aišku, tos apimtis e, to reiškinio auga. Taip pat net ir tie, kas pasiekia Europą, laukia, kol jų popieriai, dokumentai bus tvarkyti, ar tie, kurie įstringa prie sienų. Uh, irgi tampa labai pažeidžiamais ir dažnai jiems kyla pavojus patekti į rankas tų, kurie išnaudoja ir organizuotų nusikaltelių tinklus, tai tampa pavojus tapti seksualinio išnaudojimo komis. Aišku, dėl tokių reiškinių turi vieningai uh, dirbti, skovoti su tuo ir, ir, ir visa tarptautinė bendruomenė ir visų valstybių atitinkamos institucijos. Prieš porą dienų mm, šis klausimas buvo aptariamas Junktinių tautų žmogaus teisų komiteto kontekste, žmogaus teisų vyriausio mm, komisaro biuro, SBO. A, biuro iniciatyva šie klausimai yra aptariami uh, Ir kaip Mirė Vasiliadų, ES koordinatorė, sakė, tai labai dažnai aptariamas klausimas, bet turiu apgailestauti, kad nežiūrint visų gerų teisės aktų, kurie yra priimti SBO valstybėse, nežiūrint visų mūsų įsipareigojimų ryšto, vis tik tai ir, ir, ir, ir, ir tie tarptautinių mastų pripažinti principai vis tik tai nėra iki galo įgyvendami ir priekyba žmonėmis kelia didžiulį pavojų. Ir todėl manau, kad reikia geriau įgyveninti šios ryties teisės aktus ir tarptautinius įsipareigojimus. Uh, ir apie tai kalbamės ir kuomet aš lankausi konkrečiose valstybėse. E, kalbame, aišku, apie konkrečias priemonės ir SB biuras e, kovai su priekyba žmonėmis dirba labai glaudžiai su visomis 57 dabartinėmis dalyvaujančiomis valstybėmis, kad būtų geriau įgyvendinami prisimti įsipareigojimai. Mes tengiamės padėti valstybėms e, geriau identifikuoti priekybą žmonėmis aukas, kas yra problema visose dalyvaujančiose valstybėse, nes nežiūrint to, kad tarptautinės organizacijos, e, migracijos organizacija, darbo organizacija kalba apie milijonus priekybą žmonėmis aukomis, vis tik tai statistika, kurią mes gauname iš dalyvaujančių valstybių, rodo mažai, labai mažus skaičius, o m, mm, tas mažas skaičius rodo rodo tik tai, kad yra mažai identifikuotų aukų ir mažai atsakomybėm patrauktų nusikaltelių. Taigi tai reiškia, kad mes turime gerinti baudžiamosios teisės atsaką dalyvaujančiose valstybėse ir daug intensyviau dirbti. Aš dabar norėčiau kalbėti apie tai, kokią patirtį sukaupiau per trejus metus, lankydamas imigracijos, migrantų centruose, migrantų stovyklose, į Turkijoje, Italijoje, Graikijoje, lankydamasi uostuose, lankydamasi įvairiose m, mm, kitose centruose prieimimo ir mano biuras paskelbė ataskaitą dėl priekybos žmonėmis aukų identifikavimo, atpažinimo, apsaugos, darbo ir taip toliau. Iš tikrųjų, būtent buvo analizuojami visi migracijos rautai moterų ir vaikų ir, ir su tuo susiję aspektai. Mūsų pranešime buvo stengiamasi kalbėti apie tai, kaip geriau atpažinti e, galimas priekybos žmonėmis aukas tarp, tarp migracijos migrantų ir pabėgėlių. Buvo suteltas dėmesys taip pat į, į tai, koks būtų suinteresuotų įvairių šalių ir struktūrų vaidmuo prieimimo centruose ir kitur. E, ir akivaizdu, kad uh, E, reikia e, išsamios visos įvairių e, organizacijų ir institucijų struktūros, kad būtų galima mažinti žalaukoms, kad būtų galima suteikti joms pagalbą, nežiūrint to, koks jų yra statusas. Ir jeigu nėra Mm, įgyvendinamos teisės nuostatos, tai aišku, kad daugėja žmonių, kurie nesulaukia pagalbos ir todėl jie patenka į priekeivių žmonėmis rankas, tampa jaukomis, kuomet nenustatomos galimos priekeivių žmonėmis aukos, kuomet nėra suteikiama jam pagalba, tai atitinkamai ir nėra įgyvendinami įstatymą viršenybės principai. Esame tikri, kad uh, kad jeigu būtų įvairių um, agentūrų, institucijų bendarbiavimo mechanizmas sukurtas, tai būtų galima geriau keistis informaciją dėl galimų um, priekybo žmonėmis aukų atpažinimo ir pagalbos jiems būtų galima tvariau teikti pagalbą toms aukoms. Um, toks mechanizmas turi būti įtraukus ir turi būti iš anksto suderinti protokolai, kurie reguliuotojo darbą, kad būtų ir centrinis, ir vietos lygmo apimtas, kad būtų visiškai aiškios taisyklės, pagal kurias veiktų įvairios visos struktūros ir prieimimo šal, centruose. Tai yra ir, ir, ir medicinos darbuotojai, ir, ir, ir visi, kit, visos kitos pagalbos struktūros. Tas bendarbiavimas turi būti nuodugnus, taip pat ir su prokuratūra, su migracijos tarnybomis, su specializuotomis NVO, kurios dirbo kovos su priekyba žmonėmis sitryje. Visa tai turi būti formalizuota ir visa tai turi būti normalus mechanizmas, kuris turėtų sklandžiai dirbti. Uh, Mes suformulavome išvadas ir pagrindinės rekomendacijas ir mano biuras uh, pradėjo mm, praktiškai dirbti dabar jau su e, valstybėmis, kurios labiau yra paveiktos to reiškinio, tai yra Balkanų valstybės, mano kolegos šiandien, pavyzdžiui, lankosi ir Graikijoje, dirba su tos valstybės valios institucijomis, e, dirbame mm, vadovaudami savo išvadomis, bandydami padėti tos valstybės institucijoms. Taip pat reikia paminėti demokratinių institucijų žmogaus teisų biuro e, gairias, e, metodikos vadovėlį, ypač dėl darbo su moterimis ir vaikais, nes yra didžiulė spraga toje srityje. Mes pažiūrėjome, kad paskutinis leidinys yra gal prieš dešimt metų tik tai išleistas, atsižvelgiant į dabartinį migracijos kontekstą, tai buvo nepaprastai aktualu. Dabar aš paminėčiau pagrindinės rekomendacijas, kurias mes parengėme ir su kuriamis dabar dirbame ir mes galvojame, kad ES tikrai galėtų padėti jas įgyvendinti valstybėse narėse. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad valstybių pareiga yra apsaugoti um, aukas nukentėjusias nuo e, priekybos žmonėmis ir valstybės narės pagal nu, atitinkamą direktyvą turi teikti visą pagalbos mechanizmą, kad apsaugot metu galimas įtariamas nu, priekybos žmonėmis aukas ir aukos turi būti apsaugotos nuo viktimizavimo, kuris dažnai pasireiškia, kuomet auko, aukos yra klausimas, ar turi teikti liudijimus teisme. Rekomenduojama, kad personalas prieimimo centruose būtų tinkamai apmokytas, kad galėtų identifikuoti priekybos žmonėmis visus rodiklius. Ir kai eina kalba apie aukas, jeigu nebus tinkamai identifikuota, kad yra priekybos žmonėmis, mirties aukos gali būti taip, kad tos aukos bus iš, išvarytos iš šalies, netgi prievarta gražintos į savo valstybės. Jeigu yra priežasčių leidžiančių įtarti, kad um, asmuo yra nukenties nuo priekybos žmonėmis, tam asmeniu reikia bent 30 dienų laikotarpį skirti atsigauti nuo, nuo tos traumos, kaip paskui atitinkamai tie asmenys turi automatiškai mm, gauti teisę į leidimo būti šalyje pratesimą. Toliau, kuomet geriau identifikuojamas aukos, geriau surinkama statistika, aš jau minėjau, tai yra labai svarbu ir visuomet dirbdami su, su, su valstybėmis narėmis mes sakome, kad prieimimo centruose Europoje būtina sukurti nacionalinės duomenų bazės, kad būtų galima registruoti um, priekybo žmonėmis aukas ar įtariamas aukas ir kad paskui atitinkamai būtų galima um, formuoti visas paslaugas iš suinteresuotų visų pusių, kad atitinkamai taip pat vykdyti ir ir baudžiamojo proceso tyrimą atitinkamai e, priekybos žmonėmis nusikaltėlius patraukė nuo atsakomybę, kad visas atsakas būtų suformuotas tinkamai. Taigi svarbiausia yra apsaugoti ir nelydimus nepilnamečius ir todėl Italijos nesiniai priimtas įstatymas 47.2017 numato visapusišką požiūrį, kaip reikia spręsti nelydimų e, nepilnamečių poreikius ir atitinkami saugikliai turi būti numatyti, kad vėlgi nelydimų nelydimi nepilnamečiai nepradinktų po to, kai jie yra perkeliami į specializuotus prieimimo centrus. Ir mm, reikia taip pat e, ir vertinimo procedūrą pritaikyti prie e, um, e, amžiaus, prie situacijos aukų. Ir reikia galvoti apie vaikų paskui tolesnį visą mm, e, bendravimą su valdžios institucijomis. Gerbėjai Europos parlamento nariai, aš labai sveikinu ES e, naujasias pastangas pristatytas 2017 m. E, gruodžio komisijos komunikate, skirtas paspartinti, sustiprinti savo kovą su mm, priekyba žmonėmis ir aš labai sveikinu komisiją, kad buvo neseniai pasirašytas bendras pareiškimas ir ES koordinatorė toje srityje taip pat labai aktyviai aktyviai prisėda ir aš norėčiau, kad tos pastangos būtų dar labiau stiprinamas ir kad atsižvelgtume taip pat ir į mano biuro rekomendacijas pateiktas migracijos nesiniai paskelbtoje pranešime ataskaitoje. Ir tikrai labai tikimės, kad toliau galėsime dirbti kartu su ES agentūromis, ypač galvojant apie tai, kaip e, požiūris e, kovoje su priekyba žmonėmis būtų specifiškai atsižvelgtų į moterų ir vaikų situaciją. Šef. E, Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponui Jari Liuku, kuris yra Europolo kovos organizuotais nusikaltimais centro vadovas. Prašau, 8 minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiame renginyje, prisidėti prie šios svarbios temos svarstymo. Europolas yra agentūra, kurios uždavinys padėti valstybėms narėms atlikti rimtų organizuotų nusikalstimų tyrimus, kurie padaromi mūsų valstybėse narėse. Dėl to mano pasisakymą, savo pasakymą aš būtent iš tos perspektyvos vertinsiu e, šį reiškinį. 2013 metais valstybės narės identifavo kartu 3600 organizuotų nusikaltelių grupuočių, 16 metais skaičius jau buvo 5000 tokių grupuočių. 17 Ir per penki, penkis pirmus 18 metų mėnesius matome, kad tarptautinio organizuoto nusikaltumo, nusikalstamo lygis Europos Sąjungoje auga. Pagrindinės organizuoto nusikaltumo, nusikalstamo sritys yra priekyba narkotikais e, ir taip pat priekyba e, žmonėmis. Tačiau matome, kad organizuotų nusikaltėlių grupių pobūdis keičiasi ir auga tos grupės, jos e, atlieka įvairius nusikaltimus, užsima įvairia nusikalstama veikla. Akivaizdu, kad priekyba žmonėmis yra organizuoto nusikalstamumo dalis ir tos nusikaltelių grupės, kurie užsima priekyba žmonėmis, dažniausiai įsitraukia yra ir kitus nusikaltimus, dažniausiai priekyba žmonėmis ir narkotikais. Priekyba žmonėmis yra viena vienas prioritetų 18-21 metų strategijoje. Europolas padeda valstybėms narėms įgyvendinti veiklą pagal šį procesą. Europolas sukūrė specialią funkciją padėti valstybėms narėms atlikti tyrimus rimtų nusikaltimų susijusių su priekyba žmonėmis. Ir mes renkame ir dalyjamės statistiniais, operatyviniais duomenimis apie priekybą žmonėmis. Europolas taip pat teikia analitinius, operatyvinius, operatyvinę paramą valstybėms narėms. Mes taip pat e, padedame įgyvendinti Europos politinio ciklo veiklą, kaip jau ir minėjau. Europolo tikslas yra užtikrinti, kad tyrimai būtų efektyvūs, tyriant įvairios uh, priekybo žmonės atvejus, e, darbo išnaudojimo, seksualinio išnaudojimo tikslais. Taip pat Europolas daug dėmesio skiriama priekybo žmonėmis būdu gautų pajamų konfiskavimu ir tas turi būti vykdoma įvairiais lygmenimis. Europolas ir Eurojustas kartu mano, kad mažiau nei 2 procentai tų pajamų gautų už šią nusikalstamą veiklą tik tai yra konfiskuojama. Ir tokiu būdu organizuoti nusikalteliai iš tiesų turi visiškai laisvas rankas, įskaitant ir tuos, kurie užsima priekybą žmonėmis. Be jokios abejonės, Europolas daug dėmesio skiria konkrečiai tai, kad priekyba žmonėmis yra rizika dažniausiai susijusi su pažeidžiamiausiamis grupėmis moterėmis, su kuriamis ir moterys ir vaikai, pažeidžiamiausios grupės. 17 metais Europolas 4638 pranešimus gavo apie priekybą žmonėmis. Mes padėjome valstybėms narėms pradėti 1063 atlikti tyrimus dėl priekybos žmonėmis, 5699 devynios aukos. Taip pat buvo identifikuota ir nemažai įtariamųjų tų tyrimų metu. Europolas padėjo valstybėms narėms atlikti 52 tyrimus, aukšto e, lygio tyrimus, kur jau kalba ėjo apie tikrai labai didelės nusikaltelių grupuotės. Padėjome valstybėms narėms atlikti konkrečius tyrimus, pateikėme paramą vietoje kartu su valstybių, valstybių narių institucijomis dirbome ir su štabu teikiame techninius, taktinius, finansinius, e, finansinę paramą atliekant tuos tyrimus. Europolas valstybėms narėms taip pat e, teikia ir strateginius vertinimus tam, kad e, būtų skleidžiama informacija apie šį reiškinį. Tokia parama teikiama visai ES ir valstybėms narėms kuomet yra formuojama veikla susijusi su priekybo žmonėmis prevencija. 17 metais 61 procentas aukų, kurios buvo identifikuotos tyrimuose, kurį parėmė Europolas, buvo iš ES valstybių narių. Daugiausiai iš vidurio ir rytų pietričių Europos. 40 procentų buvo iš, 14 procentų ne iš ES šalių, daugiausiai iš Nigerijos, 25 procentai aukų jų ta tautybė nebuvo nustatyta. 2017 metais 87 procentai identifikuotų aukų, priekybo žmonėmis aukų buvo suaugę žmonės, 9 procentai nepilnamečiai, Europolas daug dėmesio skiria, aišku, priekybai vaikams, kuo užsieima organizuoti nusikaltėlį, kiti įtariamieji. Mūsų tikslas taip pat yra padėti valstybių narių institucijoms identifikuoti tokius priekybos vaikais atvejus. Iš viso 75 procentai aukų, identifikuotų aukų tyrimų metu buvo moteris, ir dažniausiai priekyba žmonėmis vykdoma seksualinio išnaudojimo tikslais. Priekybos žmonėmis tyrimų geras pavyzdys, kurį parėmė Europolas, buvo pradėtas 17 metais. Tyrimai buvo užbaigti 2018 metais. Ispanijos, Junktinės karalystės ir Nigerijos valdžios institucijos dalyvavo tame procese, padedant Europolui buvo identifikuota nusikaltėlių grupė iš Nigerijos, 89 buvo nusikaltėliai identifikuoti, 39 aukos buvo išlaisvintos. Kokios išvados gali būti padaromos, kalbant apie operatyvinę veiklą, kurią vykdo Europolas arba padeda jie vykdyti valstybėms narėms. Prekyba žmonėmis yra be jokios abejonės organizuotas nusikaltimas vykdomas ES. Dažnai aukos yra moterys iš ES šalių, ir priekyba žmonėmis dažniausiai vykdoma seksualinio išnaudojimo tikslais, tačiau matome, kad yra tas daroma kartais ir darbo išnaudojimo tikslais, privesnio darbo tikslais. Taip pat priekyba žmonėmis yra susijusi su trečiosiomis šalimis - Nigerija, Kinija. Migrantai, kurie pervežami į ES iš trečiųjų šalių, aišku, yra labai pažeidžiami, kalbant apie tokią priekybą žmonėmis, ypač kalbant apie nepilnamečius. Valstybės narės turėtų pasinaudoti Europolo duomenų bazėmis, keičiantis informaciją e, susijusią su priekyba žmonėmis, kad Europolas galėtų skleisti daugiau informacijos ir galėtų paremti tyriamą į darbą, kalbant apie priekybą žmonėmis ir kitokius organizuotus nusikaltimus. Aišku, tam tikslui mums reikia tinkamų išteklių, kad mes galėtumėme padėti vykdyti tuos tyrimus nes dažnai tai iš tiesų yra labai ilgai užtrunkantis darbas nacionalinėms institucijoms. Ir taip pat Europolas turėtų turėti teisinių galimybių keistis operatyviniais duomenėmis su trečiosiomis šalimis, kur organizuoti nusikaltimai, skatinti priekybą žmonėmis, yra vykdoma ir tai yra susijęs su ES. Dėkoju už dėmesį. Ačiū. Ačiū. Anna Het dabar kalbėjo. Ačiū, dėkoju už galimybę pasisakyti šiandieną ir išsakyti savo mintis apie priekybą žmonėmis. Aš jau parlamente dirbu trečią kadenciją ir dirbu kaip pakaitinė narė Libė komitete, bei esu nuolatinė narė e, moterų teisų ir lygių galimybių komitete. Kova su priekyba žmonėmis yra vienas svarbiausių prioritetų mano politinėme darbe ir aš buvau pranešėja, kai buvo rengiama direktyva e, kovai su priekybo žmonėmis. Tai buvo esminis elementas šioje kovoje ir daugiau dėmesio tada mm, buvo pradėta skirti tam darbui ES ir valstybėse narėse. Priekybo žmonėmis reiškinys dėja vis tampa aktualesnis ir auga tas reiškinys. Tai vienas greičiausiai augančių, e, augančių reiškinių ES, taip yra dėl migracijos konteksto Ir labai dažnai mes turime būtent suprasti, kad didžiausias iššūkis lypi tame, kad priekyba žmonėmis yra ypatingai aktuali migracijos kontekste. Aišku, labai svarbu, kad valstybės narės įgyvendintų kovos su priekyba žmonėmis direktyvą ir ją pritaikytų, pritaikytų praktikoje. E, ir aš labai džiaugiuosi, kad konkrečiai pirmajame direktyvos straipsnėje yra kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų lyčių lygybės perspektyvą įvesti į visas priemonės susijusias su kova su žmonių priekyba. Nes dažniausiai su šia šiomis problemomis susiduria moterys ir vaikai. 76 procentai moterų ir mažiausiai 15 procentų vaikų susiduria su šia problema ES. Taip pat direktyvoje kalbama apie pagalbą, paramą ir apsaugos priemonės taikomas konkrečiai vaikams, kurie tampa priekybos žmonėmis aukomis. Dar svarbus dalykas direktyvoje e, yra bandymas kovoti su paklausa tai yra labai svarbus aspektas. Kitaip tariant, reikia pirmiausia sekti paskui pinigus. Ir priekyba žmonėmis vyksta neatsitiktinai, taip yra dėl to, kad tam egzistuoja rinkos, tokių paslaugų rinkos ir naudojamasi priekybos žmonėmis au, aukomis, aukų paslaugomis. Ir labai svarbu, kad ta kad būtų kriminalizuojamas naudojimasis tokių e, prekybo žmonėmis aukų paslaugomis, nes mes e, turime daugiau skleisti informacijos apie tai, kad tai vyksta, ar tai vyktų e, viešnamiuose ar kitur, kokiuose tai ūkio sektoriuose. Nes matome, kad kažkaip nėra noro kriminalizuoti tuos, kurie naudojasi priekybo žmonėmis aukų paslaugomis. Tai yra nepriimtina, nes atrodytų, kad tai yra normalu naudotis tokiomis paslaugomis. Net juk turime suprasti, kad priekyba žmonėmis yra tarp valstybinės nusikaltimas ir labai svarbu, kad mes ES griežčiau kovotumėme su šiuo reiškiniu. Taip pat yra kitų dalykų, kuriuos reiktų padaryti, kad galėtumėme efektyviai kovoti su šiuo reiškiniu, ypatingai turint omeny migracijos kontekstą. Ir labai svarbu čia pirmiausia daryti skirtumą tarp nelegalaus žmonių gavedimo ir priekybo žmonėmis. Uh, labai daug ES netgi kontekste dažnai žmonės maišo šias dvi savogas, savokas, nes e, nelegalų žmonių gabenimas vyksta, kai žmogus yra pervežamas per sieną, tačiau žmogus su tuo sutinka, o priekyba žmonėmis yra susijusi su to, kad žmogus yra pervežamas e, vergovės tikslais, dažniausiai susiduria su smurtu, su, su prievarta, pe, dažnai yra naudojama jėga prieš tokį žmogų ir, aišku, jis jo naudojamasi seksualiniais ir kitokiais tikslais. Taigi, daž, labai dažnai ta, tas nelegalus ga, žmonių gabenimas gali pavirsti ir priekybą žmonėmis. Ir yra kitų svarbių priemonių, e, kuriomis galėtumėme kovoti su šiuo reiškiniu. Turime sukurti e, teisėtus kelius į ES, ypatingai kalbant apie e, migracijos kontekstą. Ir ES, ir visur kitose pasaulio vietose turime sustiprinti teisės aktus e, ir užtikrinti kur kas geresnę prieklopšio politiką, kad išgelbėtumėme tas moteris ir vaikus nuo priekyvių žmonėmis Mes žinome, kad e, taip pat turime užtikrinti galimybę šeimų susijungimui, nes labai dažnai pirmiausia vyrai atvyksta į Europą ir po to pas juos atvažiuoja ir kiti šeimos nariai. Tačiau suprantame, kad su priekyba žmonėmis e, susiduria ne tik e, prieglopšio prašantys vaikai ar moterys. Taigi reikia keisti ne tik prieglopšio politikos teisės aktus. Du, 2016 metų turime ES kovos su priekybo žmonėmis strategiją, taigi labai svarbu, kad būtų stebima, kaip atliekamas darbas pagal šią strategiją. Dėkoju. Eh. Ačiū už šią trumpą apžvalgą. Norėčiau dabar paklausti salėje esančių komitetų narių, galbūt jie norėtų užduoti klausimą. Barbara, prašau. Ačiū. Noriu atsiprašyti, nes eh, atvykau pakankamai pavėlavusi. ir negalėjau išklausyti visos informacijos apie prekybos žmonėmis aukų, daugiausiai iš Nigerijos padėti Italijoje. Tai valdžinoji vyriausybė praktiškai prasidėjo Italijoje naujoje migracijos politika. Tačiau turiu kelis klausimus. Norėčiau sureaguoti į Mirijos Vasilijadų mintis apie komisijos e, šios rytie pasiektą pažangą. E, Daug minčių pritariu, tačiau e, dėl tam tikrų dalykų man kyla šiokių tokių neaiškumų. Aš e, komisijos e, mintis vertinu teigiamai, tačiau kaip galėtume e, šias idėjas suderinti su visos ES ir komisijos siekiu perkelti į išorę prieglašio steigimo politiką. Vadovų taryba yra parengusi atitinkamą nutarimo projektą, pagal kurį bus didinama finansinė parama Libijai ir kitoms šalims, kurios tikrai nėra saugios kilmės šalis. Turiu omenyje pagarbą žmogaus teisėms ir ypač Libijos atveju mes e, puikiai žinome, kad e, ten praktiškai egzistuoja vergovė. Turime tai, ką minėjo Ana Heit apie priekybą žmonėmis. Nes nelegalų žmonių gabenimas ir prekyba žmonėmis yra du skirtingi dalykai. Ir, mm, kalbant apie pagarbą e, žmogaus teisėms, tai dažniausiai už jas e, kovoja nevyriausybinės organizacijos. Visoje Europos Sąjungoje mes e, susidurime su tokia situacija, kad nevyriausybinės organizacijos <clears throat> vertinamos vis pašaipiau ir bandoma jas nubausti. Galbūt galėtumėte įvertinti tą situaciją jūs. Laiko liko nedaug ir tai greitai baigsiu savo darbą, taigi daugiausia klausimų buvo užduota komisijai, todėl ponė Vasilijada dabar suteiksiu žodį, galbūt dar kiti norėtų ką nors pasakyti trumpai. Aš neklausimą turiu. Norėjau tik papildyti paskutinį užduotą klausimą. Ačiū. Taip pat ir parlamentui, nes atvirai kalbant, be parlamento paramos mes iš tiesų nesugebėtume kreipti <clears throat> dėmesį į e, lyčių aspektus e, prekybos žmonėmis problemos sprendimo kontekste. Ačiū Jums už pastangas. Atsakant į klausimą, Aš pradžioje mėginau pasakyti, kad du trečdaliai prekybos žmonėmis aukų yra ES piliečiai. Aš nebandau išvengti atsakymą į klausimą. Aš noriu pasakyti, kad dėje priežastys e, prekybos žmonėmis reiškinio. Tikrosios priežastys yra susijusios pirmiausiai su pinigų srautais, nes uždirbami milžiniški pelnai Europoje. Europol atstovas e, apie tai kalbėjo ir ne tik Europoje. Ir dėl to, kad e, egzistuoja prekybos žmonėmis aukų teikimų paslaugų paklausa. Taigi visos e, moteris ir mergaitės, e, nesiekiančios kartais negi dešimties metų amžiaus, kodėl jos e, atvyksta į Europą. Man būtų įdomu, kokia būtų situacija, jeigu nebūtų uždirbami pelnai ir nebūtų paklausos. Ar mums čia reikėtų diskutuoti apie šią problemą? Taip pat man būtų įdomu, ar šios problemos priežastis ir <clears throat> tie tikrieji iššūkiai, kurias minėjo Ana Het jeigu mes tas priežastis panaikintume. Kokia būtų situacija? Todėl aš manau, komisijos yra tokia pozicija, kad visos valstybės narės turėtų kriminalizuoti visus šio e, nusikalstamo proceso, nusikalstamos veikos dalyvius. Ir tikrai, e, kalbant apie prieglapščio migracijos politiką, čia ne, ne aš turėčiau apie tai kalbėti, tačiau mano klausimas yra. E, parlamentas, ačiū Dievui, kalba apie moteris ir vaikus, priekybą žmonėmis aukas, tačiau e, kitos organizacijos tai linkusios nutilėti. Taigi lengva kalbėti apie vaikus kaip prekybos žmonėmis e, aukas, tačiau, nes taip yra patogiau. Tačiau dauguma e, šiaukų yra uh, moteris, nesvarbu, ar jūs 8-18 metų amžiaus situacija nesikeičia. E, prievarta lieka prievarta. Taigi, aš pasakyti, e, e, kad jeigu Italijoje gatvėje pamatytumėte pusnogę jauną moterį gatvėje, tai jūs turite dvi galimybės. Uh, E, arba paklausti, e, e, kuo galiu tau padėti, arba paklausti, kiek tu kainuoji ir 5 eurų pakanka. Taigi klausimas yra, ką mes turėtume padaryti su tais 5 eurais ir su žmonėmis, kurie tą klausimą užduoda, kiek 5 eurų tau pakanka. <clears throat> yra šimtai nevyriausybinio organizacijų, dauguma jų dirba Italijoje du kartus per metus susitinkame, palaikome e, e, reguliariai tarpusavio ryšius, siunčiame kas dvi savaitės naujausią informaciją apie mūsų e, vykdomus veiksmus tam, kad jie galėtų su mumis susitikti, bendradarbiauti ir mes taip pat sulaukime iš jų komentarų dėl antrosios pažangos ataskaitos, kovojant su prekyba žmonėmis, taigi mes ne tik e, gauname informaciją iš valstybė narių, tačiau mes taip pat raginame, kad nevyriausybinės organizacijos neštų savo indėlį, iki metų pabaigos pateiksime ir parengsime tinkamą ataskaitą ir tikrai nekantriai laukiu aktyvesnio NVO dalyvavimo šiame procese, kad vaizdas būtų aiškesnis. Ačiū, norėčiau paklausti, ar dar kas nors norėtų sureaguoti. Jums minutė, prašau noriu pakalbėti apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Pritarčiau, kad situacija su NVO tikrai nėra pati geriausia. E, NVO pačios kalba apie ribojimas e, jų veiklos galimybės, pavyzdžiui, teikiant pagalbą prekybos su žmonėmis aukoms. E, mūsų organizacija siekia e, spręsti šią problemą. Mūsų veikloje nevyriausybės organizacijos tikrai yra labai svarbios ir mes tikrai norėtume, kad Europos parlamentas e, taip pat paragintų mūsų vyriausybės pagerinti paramą nevyriausybinėms organizacijoms teikiamą, jų finansavimą ir e, užtikrintiems prieigą e, prie galimybių kovoti su prekyba žmonėmis. Ačiū. Let me just, um, um, it's 12.30 now, the interpreters. 12.30 vertėjai savo darbą baigė, taigi uh, mūsų